Buenos días. Si les parece. Labas rytas. Jei e, neprieštaraujate, pradedame mūsų posėdį. Norėčiau visų pirma atsiprašyti pirmininko vardu, kuris negalėjo ateiti, atvykti į posėdį šį rytą. Ir todėl e, šiandien posėdžiui pirmininkausiu aš. Ir prieš pradėdami darbą, e, norėčiau kai ką pasakyti dėl, pagal darbo tvarkę. Norėčiau pasakyti jums, kad šiandien yra paskutinis Žemės ūkio komiteto posėdis vienai iš darbuotojų, e, Paulo padėjėjai, Paulo de Castro padėjėjai Antoneti. Kaip e, tikriausiai visi žinote, Antonella e, Europos parlamente dirbo 11 metų ir septynerius metus buvo pono de Castro padėjėja dirba žemės ūkio srityje ir dalyvavo BŽUP e, reformos įgyvendinime. Antonelai atsiveria naujos galimybės jos karjeroje ir norėjau pasidžiaugti tuo, kad turėjau galimybę su jie dirbti ir norėčiau padėkoti jai už atsidavimą savo darbui, už jos e, už jos požiūrį į darbą ir palinkėti jai visokiojo pasiekmės jos ateities veikloje. Gaila, kad išeinate, Paulo dėl to taip pat apgailestauja. Ponas Anjų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 dozę humoro ir žiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Periname prie devintojo darbo atvarkės punkto ES 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai. Balsavome dėl įgaliojimų pradėti dėrybas ir turime parengti nuomonę dėl biudžeto ir pasiūlyti pakeitimus dėl uh, biudžeto skaičių. Dėl Junktinės karalystės e, referendumo komisija vėluoja pateikti biudžeto, kitų metų biudžeto projektą. Ir todėl e, biudžeto projekto sulaukėme tik Liepos pirmąją. Tarybos e, e teikiamas biudžeto projektas bus pristatytas tik vėliau. Ir kadangi, biudžet, kad mūsų, kadangi mūsų komiteto e, skiriam, teikiami pakeitimai, e, paprastai teikiami tarybos teikiamam projektui, mūsų kolega, kuris rengia pranešimą, šiandien e, nepateiks projekto, jis tik pateiks bendrą apžvalgą. Jis teiks 2017 biudžeto projektą ir jį dabar pasakys ponas Jaras. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir sakėte savo įžangoje dėl Brexito, šiek tiek vėluojame. Komisija suvėlavo pateikti biudžeto projektą ir Tai taip pat reiškia, tas referendumas reiškia daugybę kitų dalykų. E, e, Pakeitimus reikia įteikti iki e, rugsėjo 8-osios, paskui rugsėjo mėnesį bus teikiami kiti pranešimai, o pranešimo projektas bus svarstomas plenarinėme posėdėje liepo, e, spalio mėnesį. Ir 29 rūpiučio mums reikia surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą. Na, tai skamba beveik kaip įžeidimas siūlyti surenkti posėdį rūpiučio mėnesį, bet nieko nepadarysi. E, pranešėsi šešėliniai pranešėjai privalo pradėti darbą. Bet visą tą informaciją gausite paštu, tačiau tikrai svarbu pasirenkti ir tikrai būtina sušaukti šešėlinių e, pranešėjų posėdį. Kitas dalykas šešėliniai pranešiai, kurie jau praeitie yra svarstę šį klausimą, tikriausiai nenusteps dėl to, kad e, trys klausimai nebus įtraukti. Ne dėl to, kad jie būtų nesvarbus, bet dėl to, kad mums nepavyko nuspręsti E, tų klausimų pateikti pakeitimų pavydalu, bet bandysime apeiti taisyklės, e, išsisukti ir, ir kitaip tuos klausimus pristatyti. Todėl projektas yra šiek tiek trumpesnis, bet tikrai noriu visus patikinti, kad dar tobulinsime jį. Dėl pačios nuomonės komisijos biudžeto projekte 2017 asignavimai 7 procentais mažesni nei 2016. Ir mes atsižvelgėme į tai savo nuomonėje. Pirmasis, pirma, pirma ramščio skaičiai yra gana tikslus. Mes ir, ir todėl biudžeto ap, apkarpimai e, yra priimto sprendimo rezultatas. E, taip pat mokėjimai yra garantuoti tokio masto, kokio e, reikia. E, tiesioginiams išmokams didelių, didelių papildomų finansų nereikia, nežinome tiksliai, kiek hektarų ir kiek reikia sumokėti. Tre, trečia pastraipa Čia sumažinimas yra 23 procentais beveik. Tai tikrai didelis sumažinimas, negalime su to, to priimti. Tur, tur, norime paaiškinimų iš kolegų biudžeto komitete ir komisijoje. Buvo pora bandymų paaiškinti šią situaciją. Kodėl jeigu pažvelgsime į antrą ir amstį vidutinės trukmės laikotarpį, pamatysite, kad, kad po to e, mokė, finansavimas šiam eilutį išauga. Tai reiškia, kad atinančiais metais apkarpimų nebus, bet vis tiek negalime pritarti tokiam e, apkarpimui, nes apkarpimai biudžeto, sužau, žemės ūkio biudžete niekada nėra geras dalykas. Toliau, rezervas sumažintas beveik 50 procentų. E, Mes nekartą esame pabrėžę, kad jau, jau dabar rezervas yra mažesnis nei ankstesnėje daugiametė, ankstesnėme biudžete. E, rezervas yra skirtas daugiausia krizinėms situacijom ir pirmoje pastraipoje akcentuojame, kad norime, kad rezervas e, žemės ūkio sektoriui būtų paliktas nesumažintas ir kad rezervą reikėtų mažinti kit, kit, kitose sritise, ne žemės ūkio sektoriuje. Iš dalies lėšos šio rezervo buvo panaudotos migracijos krizėje tremti. Todėl negalima lopyti e, krizių biudžeto tokiais metodais. Reikės pas, sugalvoti, kaip finansuoti pabėgėlių krizę. Negalime paimti, negalime atimti lėšų žemės ūkio biudžeto. E, pieno mokyklai skirtas 75 milijonai eurų, gamintojų asociacija taip pat e, skirtos e, numatytos lėšos B sektoriui. Tai a, taip pat e, nuomonė teigia, akcentuojame, kad yra krizė, kad būtum, turime būti geriau pasirengę, išlaikyti rezervą ir netgi sumažinus biudžetą žemės ūkio sektorius privalo būti konkurencingas. Mums reikia biudžeto numatytų šiam sektoriu lėšų ir tai labai aiškiai akcentuojame. Jeigu žemės ūkio reikalausime vis daugiau ir daugiau, kaip tai darome, todėl taip, bu, lygiai taip pat būtina užtikrinti kai kurias kitas sąlygas ir teikti finansinę paramą. Jei, e, jei keli daugiau reikalavimų, tai uh, tai kainuoja daugiau pinigų. Mm, trumpai apie ką turėsime kalbėti su šešėliniais e, pranešiais. Visų pirma, kaip kovoti prieš apkarpimus, ypač antrajame ramstyje pasiūlytas apkarpimo mastas yra nepriimtinas, bet noriu padėkoti už bendradarbiavimą. E, Susit... Tarsime šešėlinių pranešėjų posėdėje ir tikiuosi, kad komitetui paveiksime, pateiksime priimtiną nuomonę ir pateiksime nemažai pakeitimų biudžeto komiteto nuomoniai, kiek žinau. Ačiū, ponia Jarai. Dabar žodis ponui De Castro. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbu Tibor Sani vardu šešėlinio pranešėjo, kuris negalėjo ateiti šiandienos posėdį. Noriu padėkoti Pėteriui už jo darbą Jis dirba taip pat kaip ir kiti kolegos. E, jis reiškia susirūpinimą dėl apkarpimų numatytų žemės ūkio biudžete. Tai tikrai labai rimti sumažinimai, todėl turime labai atidžiai stebėti procesą ir pasirengti, gerai pasirengti 29 rūpiučio posėdžio, galbūt net parengti visą strategiją, kad pasirūpintume, jog taryba nenaitų dar toliau, bas, ne, neapkalpytų dar labiau nei siūloma. Šių lėšų perkelimas į kitą biudžeto vietą, finansuoti kitas Europos politikos problemas, atremti kit, kit, kit, kitus rizikos veiksnius, e, stato į pavojų žemės ūkį. Ne, negalime leisti, kad būtų apkarpyta žemės ūkio biudžetas dabar ir tikiuosi, Petri, kad sėkmingai dirbsime drauge. Ačiū, ponė Tekastro. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu dėl biudžeto, ponė Müller? Šešėlinių pranešėjų vardu aš taip pat norėčiau padėkoti Peteriu Jarui už puikų pristatymą. Mes jį palaikome. Suvienysime jėgas ir parengsime reikalinga strategija. Žemės ūkio srityje tikrai nesusitaikysime su tokiais siūlomais e, apkarpimais. Mums reikia pagristos nuomonės, e, kurią drauge e, koncentruotai parengtų visos frakcijos. Ačiū, ponė Müller. Toliau ponas Veiga. Labas rytas. šis biudžeto projektas eina neteisinga kryptimi. Tai reiškia lėtą mirti žemės ūkio mirti Europoje. Įgyvendinama visai eilė BŽUP reformų, jų poveikis yra liberalizacija, tačiau neturime priemonių atremti rinkų destabilizavimą, kuris neišvengiamai e, įvyks. Ir šis biudžetas yra prie, atskleidžia šios prieštaravimus, jis netitinka realybės. Tai biudžetas sukurtas e, numatęs kitokiai situacijai, nei ta, kurioje esame. Tai yra kelių pastarųjų metų politikos rezultatas. Atsisakyta pieno kvotų, e, liberalizuotas sektorius, taip pat yra labai baisi padėtis su kainų nestabilumu. Ir ypač praėjusiais metais teko pasitelkti rezervus ir kitas priemonės, kad e, suvaldytume tą nestabilumo situaciją. Mes norime pasipriešinti bet kokiems siūlymams sumažinti asignavimus, kurie galėtų užtikrinti e, kompensaciją dėl tų visų rimtų krizių, kur, kur, kur, kurios krečia žemės ūkio sektorių. Ir kaip ir praeitie, me, dabar mes manome, kad e, BŽUP biudžeto lėšos neturėtų būti naudojamos Rusijos embargui finansuoti. Tai politinis sprendimas. Ir, ir tą situaciją reikėtų finansuoti iš, kit, iš kitų biudžeto skyrių. Ūkininkai e, e, neatsakingi už embargą ir jie neprivalėtų mokėti už ES išorės politiką, kurios sprendimai e, jiems labai pražutingai atsiliepia. Ne vienas svarbus dalykas - tai e, gyvūnų sveikatos klausimai bei miškų e, situacija. E, gyvūnai, vištos, keulės serga įvairiausiamis lygomis, taip pat ir augalai. Tai yra globalizacijos pasiekmė, asmenų ir prekių judumo rezultatas E, šiame biudžete reikėtų skirti daugiau lėšų e, lygų, epidemijų lygų prevencijai ir, ir tų epidemijų pasiekmėms e, gyvūnų ir augalų sveikatai. Ačiū, panas Agnė. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie žemės ūkio biudžeto mažinimą. Kas e, įdomu, kad e, prieš porą mėnesių dalyvavau e, diskusijose referendumo su pačiu komisijos nariu Hoganu ir kalbėjome apie tai, na, kad galbūt vertėtų jam atvykti į jungtinę karalystę, kalbėti su žmonėmis dėl to, kaip balsuoti. Ir e, bet kokiu atveju kalbėjusiu su juos, aš galvoju e, apie tai, kad žemės ūkio biudžet, biudžetas bus sumažintas, kad būtų e, vis dėlto rasta lėšų migrantų krizai spręsti. Aš kalbėjau su komisijos nariu, aš galvojau, kad jisai ne, nekreipdėmėsi tai, ką aš sakiau, bet jis klausėsi. Ir visgi tai, matome tuos karpimus e, ir gal, tai nieko bendro su breksitu neturi, bet norėčiau pasakyti štai ką. Jau septynius metus čia e, klausiausi nuolatinių bambėjimo, kad ūkininkai nori to ir ano ir aš e, galvoju, kad ES vertėtų pasvarstyti apie orios e, pensijos e, sistemą, kad, e, tarkim, ūkininkai gautų vienkartinę išmoką. O, o, po, o po to už jų žemę niekuomet nebūtų mokama subsidijo. Uh, pagal um, sklypų skaičius ir iš tiesų uh, būtų leista žemiai sulaukėti, jeigu nebe, nebetikslinga ūkininkauti, arba galbūt uh, jaunas ūkininkas galėtų gauti subsidijas, arba galbūt uh, tas pats ūkininkas kažkoks vietos galėtų auginti vietos rinkai daržovės, bet iš tiesų reikėtų pagalvoti, kaip, kaip subsidijuoti tas 5-7 hektarų smulkius ūkius. Galbūt atrodytų, kad tai, ką aš sakau, yra erezija, bet aš tikrai to tikiu. Dėkui. Ačiū, ponui Agniu. Dabar žodis ponui Flanaganui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kreiptis į poną Agnių. Jūs e, e, nuolat pasisakote komitete, turint galvoje, kad e, jūs esate skeptikas, aš manau, kad erofilai galėtų čia dabar uh, iš, iškelti kovos, kovos vėliavą. Įdomu, kad, kad skeptikai čia atvyksta. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad yra spaudimas e, mažinti biudžetą yra dėl to, kad e, nėra paramos iš visuomenės, nes būtent jis sumoka už viską ir mes čia turime. Uh, iš tiesų atlikti darbą. Aš manau, kad gerai, kad ūkininkai gautų lėšas e, ir e, tos lėšos turėtų būti išleidžiamos, o nelikti jų kišenėje. Aš tai jau sakiau šiame komitete. Aš pats nesu iš ūkininkų šeimos, mano e, tėvas buvo dailydė ir E, iš tiesų, e, jeigu nebūtų buvę paramos, tai nei aš išsimokslinimo būčiau gavus, nei apsirengęs būčiau, niekas e, į tai ne, tarsi neįsiklauso ir turėtume apie tai kalbėti. Dar kitas dalykas. Uh, Jeigu pasiklausytumėm kai kurių, tai iš viso turbūt sumažintumėm biudžetą. Realybė yra tokia, daug ką nerina tai, kad daugumą tų lėšų apskritai nepasiekia ūkininkų. Tai atsiduria stambių gamintojų kišenėse, kaip pavyzdžiui Lairio Gudmano airijoje kišenėje jisai skraido savo privačiu e, lėktuvu. Tai iš tiesų nesuvo, nesuvokiama yra, kaip galima skirti lėšas asmeniui skraidančiam privačiu e, lėktuvu laikotarpiu, tai iš tiesų turime įtikinti vis, visuomenę, e, kad nebūtų tas spaudimas e, daromas mažinti biudžetą, bet kol kas atrodo tai neįmanoma. Ačiū ponui Flanagonui, ponas Desas. Ačiū pirmininkė. Europos parlamento narys esu jau daugiau negu 25 metus ir Iš tiesų mane visuomet užsipuola dėl žemės ūkio biudžeto, tai buvo ir Vokietijoje, ir čia. Tai iš tiesų reikia rasti įtikinančio argumento. Aš sutinku su anksčiau kalbėjusiais, kad ne visuomet lėšos protingai panaudojamos, galima dėl to diskutuoti. Tačiau uh, turime, su, turime suvokti vis dėlto, kad ES žemės ūkio biudžetu pasinaudoja kiti tarsi kaip kasyklą. Mes turime savo atsakomybę, turim rūpintis ūkininkais, kurie už viską sumoka ir vieni patys negali mokėti už pabėgėlių krizę. Uh, reikia kažkur tai kitur rasti lėšų, tai girdėjome, sudėkingas ponui Jarui už tai, kad ėmėsi šito labai sudėtingo klausimo. Žinau, kad e, kiti ministrai yra e, sakę, kad neteisingai yra tai, kad didžiausia dalis biudžeto skiriama žemės ūkio sektoriui. Manyčiau, kad e, viskas būtų gerai, jeigu lygiai taip pat griežtai būtų vertinami ir visų kitų sričių e, biudžetai. Mes kalbame apie e, sektorių, kuris aprūpina daugybę žmonių maistu Tai labai naudingas sektorius. O e, tie kolegos, kurie čia nesenai yra, e, galbūt galėtų atkreipti dėmesį į tai, kad praeitįje žemės e, ūkio biudžetas sudarė galbūt 87 procentus viso biudžeto, tad skaičius didelis, galbūt reikia mažinti. O dabar turime tą vieną procentą ir dar ir jį bandom sumažinti. Ačiū ponui Desui, ponas Nikolson. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu šešėlinio pranešėjo pono Belderio vardu, kuris šiandien negali dalyvauti. Ačiū panu Jaru už puikų pranešimą. Būtent e, tokio šio ir tikėčiausi. Aš žinau, kad jisai labai gabus e, politikas yra ir a, e, tikimės, kad galėsime labai konstruktyviai su juo dirbti. A, jam konsultuojantis su šešėliniais pranešėjais. Na, iš tiesų turime dirbti kartu, tačiau mintis grįžta į vakarykštę koordinatorių diskusiją, kur kalbėjome e, apie karpimus su Žemės ūkio generaliniu e, sekretai e, direktorato atstovais, galbūt komisija šiandien apie tai galėtų uh, prisiminti, aš prisimenu, kai čia atvyko 89 metais žemės ūkės sudarė maždaug 44 ir daugiau e, procentų biudžeto, o, o, o dabar nuolat tas biudžetas tik tai mažinamas yra. Nu. Kiti sakė, kad mes atsakingi visai, visais lygmenim. Uh, užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai išleisti. Ir įdomu, kaip viskas bus toliau, nes šitas biudžetas yra labai svarbus. Aišku, ne, ne, nesvarbu, kas vyko su, su Brexitu, tai svarbu ir, ir mano. Ir e, apylinkės mano šalies ūkininkams ateityje iš tiesų e, ūkininkam, ūkininkų padėtis buvo geresnė, e, būnant ES sudėję buvo stipresnė negu, tarkim, stojus esu ir tai anksčiau matęs, tačiau pasižiūrėsime, kaip, e, kaip ilgainiui viskas bus. Dėl mažinimo viskas e, gerai, jeigu užtikrinama, kad galų gale lėšos yra geriau panaudojamos Reikia, kad lėšos pasiektų tos žmonės, kurie arčiausiai yra kaimo plėtros reikalų, bet panas Vanuganas išsakė labai reikšmingą dalyką ir savo e, apylinkiai, tai matau. E, iš tiesų, tas lėšos, kurios skiriamos žemės ūkio, išlaiko kaimo e, ekonomiką ir uh, Aš nekartą esu tai minėjęs, daug kas kalba apie subsidijas. Ta žodį vartoja mane, tai labai e, piktina, nes tai yra subsidija ne tik tai ūkininkui, ne tik tai ūkininkui maistui gaminti, bet tai yra subsidija vartotojui, nes jeigu ūkininkas tų pinigų negaus, tai vartotojas e, turės sumokėti e, papildomai ir daugiau supermarketuose, ar kad ir kur be, be pirktų, nes iš, iš tiesų viskas yra skaičiuojama į kainą. Ir aišku, jeigu yra kažkas tai nu, nusukinėma, nu, nuo to tik tai blogesnis rezultatas yra. Maistą pagaminti kainuoja brangiai, nes teikdami paramą prisidedame prie maisto gamybos išlaidų, nes uh, jeigu um, Jeigu iš tiesų aiškiau uh, skirtumėm tas lėšas, tai vartotojai geriau su, suprastų, uh, kaip susidaro ta maisto produktų kaina ir kad tai nėra labai uh, lengva. Ačiū, dabar kreipiuosi į komisiją. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pristatyti Jums komisijos nuomonę. Na, visi puikiai supranta, koks politinis kontekstas lėmė tai, dėl ko vėluojama su biudžeto projektu. Tai turės praktinių pasiekmių ir Europos parlamentui ir tarybai, nes akivaizdu, kad neturėsite m, mm, daug laiko nuomoniai parengti. Dabar dėl konkrečių dalykų minėtų pranešėjo ir komiteto narių. Būt visų pirma, galėčiau pasakyti, kad e, biudžeto rengimo menas reiškia, kad e, reikia labai tiksliai suplanuoti, e, kaip viskas bus artimiausiais metais. biudžeto rinkėjams visai netikslinga įrašyti didžiulę sumą į 17-ųjų biudžetą, kai žinome, jau dabar turime informaciją, kad tų lėšų nebus. Todėl žinome, kad turime rimčiau pagalvoti, kaip sumažinti tą sumą dėl rezervo. Iš tiesų teisa, jeigu pasižiūrėtumėm į antrą kategoriją. E, e, Ten esantį rezervą dabar dalis e, lėšų numatoma pabėgėliams ir tai planuojama e, todėl, kad remdamėsi dabar turimą informaciją, mes žinome, kad šitos lėšos nebūtinai bus panaudotos 17 metais ir kad yra kitų svarbių politinių sričių ir prioritetų tarkim, įvairios krizės, apie kurias visi žinom, kad mes žinome, kad tų lėšų tam tikslui nebus galima panaudoti. Dėl uh, konkrečių pastabų uh, išsakytų kai kurių narių, pavyzdžiui, uh, vaisiai daržovės, uh, pieno mokykloms programa, tie, e, tai, kas sumažinta e, yra biudžeto projekte, sumažinta remiantis dabar turimo patirtim ir e, informacija. Kiek žinome, valstybės narės negali išleisti daugiau, negu kad numatėme 17 metų biudžete ir manome, kad tikslingiau būtų pakoreguoti lėšas tom sritim ar tose biudžeto vietose, kur žinome, kad tai nebus e, panaudota, nes tiesiog bus, e, bus prarasta. Jeigu tai, e, tarkim, įtrauksime į, į žemės ūkio sektoriaus biudžetą ir tai nebus panaudota. Dėl kitų sumažintų sumų 16-aisiais turėjome gan ypatingus metus, kalbant apie kaimo plėtrą, nes yra tam tikras persidengimas dviejų finansinių sistemų arba, arba ramščių. Žinome, kad ankstesnių e, e, laikotarpių, pažiūrėjau, Tais metais žinom, kad buvo nemažai mokėjimų, kurie turėjo būti vykdyti 16-aisiais e, ir tarkim 16 metais prasideda programos, kurios e, bus įgyvenamos iki 20-ųjų. Tad gan ypatinga situacija ir žinome, kad e, e, tarkim mokėjimai, kurie planuoti 14 metais maždaug 8,6 milijonų eurų. Milijardų, atsiprašau, eurų, kad tai a, a, a, turi būti galima Mm, paskirstyti iki 16 metų, kad būtų galima mokėti pagal tas programas. Tai kaip sakiau, ta e, situacija 15-16 yra gan e, sudėtinga ir ką siūlom 17, e, tiesiog grį, siūlome grįžti prie prie įprastinio darbo įprastinę tvarką ir žinome, kad biudžetas yra 14 e, milijardų eurų. Ir tai e, yra įrašyta 17 biudžetą ir manom, kad e, dabar reikėtų laikytis prasinės darbo tvarkos šiuo septynių metų laikotarpiu galvojant apie tai, kas yra numatyta kaimo plėtrai. Na, dėl apkarpimų, na, iš tiesų tai nėra apkarpimų tikrąją prasme, mes tiesiog e, grįžtame prie darbo įprastiniu režimu. Tad Iš tiesų, kai skelbiama, kad komisija karpo žemės ūkio biudžetą, tai iš tiesų mes neplanavome jų, mes manome, kad patikėme tik realų biudžetą, kuriame atsižvelgiama į visas aplinkybės 17-aisiais. Bet e, visi suprantate, kad e, dabar negalime nuspėti, kas vyks 17-aisiais. Rudenė ir apie tai bus diskutuojama Europos parlamente. Yra numaty, numatytas teisamasis raštas, vyksta diskusijos taryboje, diskusijos numato ir komisija, jeigu reikės papildomą finansavimo, tai turėsime galimybę įtraukti tai į teisomąjį raštą. Ir tai bus galima numatyti antroji e, kategorijai, tai bus e, daroma e, rugsėjo lapkričio mėnesiais. Ačiū labai komisijai už pastabas. Ir toliau žodis pono Jar. Ačiū. Pirmininkė noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir tiems kurie dalyvavo diskusiją ir noriu padėkoti e, komisijai už pastabas. Bet mes turime labai atsargiai elgti su 2017 metų biudžetu ir galvoti ne tik apie tai, kaip pagerinti bendrąją žemės ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, bet koks turi būti 17 metų biudžetas. Ir šios dalykus reikėtų atskirti labai daugelis e, kalbėjo e, faktiškai apie bendrosios žemės ūkio politikos įvertinimą. O kalbant apie e, vidutinės trukmės planavimą, tai tikrai bus įmanoma įvertinti padėtį žemės ūkyje. Bet labai dažnai visuomenės nėra tinkamai informuojamos apie tai, kiek žemės ūkis prisideda prie bendro gerovės, prie e, bendrojo vidaus e, produkto. Ūkininkai būtų labai laimingi, galėdami e, gauti gerų pajamų iš e, savo rinkoje parduodamų produktų ir tada nereikėtų jam protestuoti Bruselėje, bet tai dėja yra neįmanoma. Viskasgi priklauso nuo pasiūlos paklausos ir nuo pačių ūkininkų ūkių padėties. Bet jeigu mes pasižiūrėsime į ES biudžetą, ir koks procentas yra skiriamas žemės ūkiu palyginti su kitomis sritimis, tai e, tampa aišku, kad žemės ūkis tikrai nėra ta juodoji skilė, kurią sukišama daugybė pinigų. Yra ir kitų sektorių. Mes panalizavome įvairiausius aspektus. Pavyzdžiui, kad reikia e, pinigų e, pabėgėlių kriziai spręsti, o tuos pinigus reikia surasti kitur, iš kitų sričių paimti. E, kitas dalykas Mes žinome, kad e, būtina finansuoti ir tuos susitarimus, kurie yra pasirašyti, kurios sudarė taryba, bet mūsų skirtas biudžetas turi būti e, panaudojamas tik žemės ūkio reikmėms. Dabar antroji, antrasis ramstis kaimo plėtra. Tai, ką sakė komisija, tai susijęs su techniniais dalykais ir techninių priemonių įgyvendinimu. Bet aš manau, kad um, teikiant pakeitimus mes patikslinsime šį dalyką. Kitas dalykas. Valstybės narės uh, nors imasi priemonių, bet ne visada uh, laiku ir e, pakankamu. Taigi, apibendrinant, galiu pasakyti štai, ką prieš balsuojant kartu su šešėliniais pranešėjais mes panalizuosime visas idėjas ir nebijotana, kad nekantriai laukiu uh, tolesnios diskusijos ir mūsų bendradarbiavimo su visais pranešėjais, rengiant šią nuomonę, kurią tikiuosi bus įmanoma patvirtinti didžiąją balsų daugumą. Nes aš manau, tai labai svarbu, jeigu mes norime kovoti ir pasiekti kažkokių tikslų, tai tada reikia mums bendradarbiauti ir su kolegomis iš biudžeto komiteto. Ačiū. Ačiū panu Jarui. Taip, mums tikrai reikia bendradarbiauti, kaip sakė ponas Jaras, jeigu norime ko nors pasiekti ir veikti vieningai. Taigi, noriu pasakyti, kad e, iki Liepos 22 dienos 12 e, valandos. Prašom pateikite savo e, pakeitimus, bet tik anglų kalba. Pone Agniu, jums labai lengva, nes visi pakeitimai turės būti pateikti anglų kalba. Mums patinka anglų kalba ir mes mylime Jungtinę karalystę. Taigi, teikite savo pakeitimus iki Liepos 22.12 valandos, bet tik anglų kalba. Kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra dešimtasis klausimas. Buvo buvo atidėtas ir jį svarstysime rugsėjo mėnesį. Pona Šikerskis apie tai vakar jūs informavo, o tai reiškia, kad mes galime perėti iš karto prie 11 klausimo. E, tai yra komisijos um, sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato atstovai pristatys ksilela fastidijos bakterijos uh, plitimo problemą ir gerbėmėjai kolegos. Dėl šios bakterijos pasireiškimo ES, tai pirmiausia, ji buvo pastebėta pietų Italijoje 13 metų spalio mėnesį. Ir šita bakterija pažeidė keletą šimtų hektarų alyvų. alyvų medžių plantacijų Apulija regione. 14 metais Europos komisija e, priėmė sprendimą imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniam bakterijos e, plitimui. Regioninė administracija Italijoje e, iškėlė bylą ir sustabdė laikinai įsakymo, galiojimą įsakymo, pagal kurį iš pažeistų vietovių perkeliamo sodinukai. Dar vienas dalykas, kad buvo kreiptas į teisingumo e, teismą, kuris turėjo išanalizuoti, ar komisijos sprendimas yra teisėtas. Europos teisingumo teismas e, Birželio 9 dieną priėmė sprendimą ir paskelbė, kad e, tarybos direktyva 2000 metų numeris 29 yra teisėta ir tenkina atsargumo bei proporcingumo principus. Politinių frakcijų koordinatoriai susitiko birželio 21 dieną ir susitikimo metu buvo priimtas sprendimas pasikeisti nuomonėmis dėl ksilela e, fastidijoza bakterijos e, paplitimo su E, sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato atstovais. Mes taip pat pakvietėme e, tame pasikeitime nuomonėmis dalyvauti ir e, aplinkos komiteto suinteresuotosius narius. Generalinio direktorato atstovas, kuris turėjo atvykti į mūsų posėdį, negalėjo dalyvauti, bet komisija atsiuntė kitą atstovą, kuris kit, savo kitą atstovę, Dorės Andrė, kuri informuos mus dabar apie priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų panai, išnaikinta bakterija ir lygos paplitimo žydinys. Po jos pasisakymo jūs galėsite užduoti klausimus ir pakomentuoti. Taigi, E, pona Andre, sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato atstovė. Ačiū, ponia pirmininkė. Labas rytas, gerbiami parlamento nariai. Turiu atsiprašyti savo direktoriaus Van Guten vardu, kuris negalėjo ateiti aptarti šio klausimo į agri komitetą pristatysiu situaciją, papasakosiu, kas vyko po to, kai komisijos narys Andriu Kaitis buvo atvykęs į jūsų komitetą pagal struktūrinę e, dialogą e, kovo 15 ir e, aiškino, kad komisija labai rimtai imasi šios lygos ir, kad, ir, ir kokių priemonių imtasi kovojant su šia lyga iki šiandienos 28 valstybėse narėse, iš 28 valstybių narių, 3 yra aptikę ksilelos fastidijozos e, žydinių. E, Italijoje 2013, Prancūzijoje 2015 ir visai neseniai Vokietija. Tai aptarsiu visus tris atvejus. Kitos valstybės yra e, stebi teritoriją. 2015 stebėjimo duomenys atskleidžia, kad kitose teritorijose ksilelas fastidiozos neaptikta. Nuo kovo mėnesio komisija e, informuota, kad aptiktas naujas žydinys Italijoje. E, komisija atliko auditą o Italija e, informavo, kad dalis šalies teritorijos yra nepaliesta akslėlos fastidiosios ir tuo pagrindu komisija 15 e, kovo balsavo dėl sprendimo pakeisti e, demarkuotą lygos zoną ir ją padidino 400 km į šiaurę ir e, siekiama tą zoną izoliuoti. Taip pat pažymėtos dvi zonos, buferinės zonos 10 ir 20 km, kuriuose reikia imtis e, radikalių priemonių ir užtikrinti, kad lyga neplistų į šiaurę, kur yra daug didelę lygmedžių pramonę, bei taip pat į likusią Europos dalį. Šių priemonių, šios priemonės komisija patvirtino gegužės 12 ir po to paprašėme Italijos e, pristatyti mums naują veiksmų planą, ypač skirtą Pulijos regionui. Kaip žinote, yra skirti skirtingų situacijų Italijoje, skirtingų atvejų, imtasi priemonių vietos lygmenių, re, regiono m, mm, teismas kreipėsi į aukštesnį teismą e, Birželio 9-ąją, bandydamas išsiaiškinti, ar m, mm, medžių kirtimas ir Nu, nustatyta zona apsauginė yra, yra pagristos priemonės ir komisija e, mano, kad pritaikytos priemonės yra pagristos, proporcingos. Po to paprašėme Italijos imtis e, visų pastangų. E, E, gyvenančias priemonės. Šią savaitę e, Santė direktorate įvyko susitikimas su Italijos ministerijos atstovais. Jie mums paaiškino, kad regiono e, kad, kad bandoma gyventi, kad, kad, kad yra įmamasi priemonių gyvendinti teisingumo teismo sprendimą, kad yra kertami alyvmedžiai, kad dėgiamos visos kitos reikalingos priemonės. Italijos institucijos stovai mums paaiškino, kad buvo nemažai bylų svarstoma ir klausė, kaip visi tie atvejai išspręsti, nes yra šito 12 tokių atvejų kol kas neaišku, kaip konkrečiai tie 12 atvejai bus išspręsti. Mes prašome, kad, kad viskas vyktų kiek įmanoma sparčiau, bet yra galioja taisyklės e, ir, ir visi tie atvejai yra svarstami šeilės. Italijos valdžia, Žemės ūkio ministerijos atstovai mums, mums paaiškino, kad jie rengėsi e, kad e, jie dar kartą e, ims bandinius ir aiškinsis, kurie medžiai užkrėsti ir toje 20 km apsauginėje zonoje aptikti dar du apkrėsti medžiai. E, vykstantis procesai netitinka Europos ir Italijos fitonesinės sanitarijos normų ir jie mus informavo taip pat, kad jie vertina socialinį ir ekonominių tų priemonių poveikį. Ir tų visų gautų atsakymų pagrindų, na, mes, sakyčiau, esame nusivylę. Be to, e, pradėta baudžiamoji byla dėl tų visų nukirstų medžių, dėl, dėl žydinio valymo ir e, sprendimo, galutinio sprendimo prieimimas dar nukeltas už šešių, šeši, šešių mėnesių. Nuo Liepos 13-osios tas laikotarpis pratestas. Tai nepadeda išspręsti šio atveju, nes e, atrodo, kad medžiai, kurie turi būti nukirsti, nebus nukirsti dar pusę metų. E, Tikimės, kad e, paži... patvirtinus naujas apkrestos teritorijos ribas e, darbais vyks sparčiau. Mūsų komisaras susitiks su Italijos žemės ūkio ministru kitą pirmadienį, ponu Martinę, ir dar kartą paragins e, imtis priemonių, kuriuos patvirtino ES kiek įmanoma greičiau, nes kuo ilgiau vilkins, bus vilkinama, tuo labiau plis lyga ir teks e, plėsti tą e, ap, užkriestą teritoriją ir neaišku, kur jos ribos pasislinks. Ir tokiu atveju komisija gali pradėti e, pažeidimo tyrimo procedūrą ir imtis kitų teisinių juridinių priemonių. Italijos vietos valdžia yra tikrai strigusi šioje situacijoje. Problema yra mm, sudėtinga, nes dar pradėtas baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Svarbu, kad būtų įgyvendintos visos priemonės ir dėja komisijai teks imtis papildomų teisinių priemonių. Tai tiek apie Italiją. Vienas pozityvus dalykas yra tai, kad e, e, galioja stebė, yra e, vykdoma stebėjimo sistem, vykdomas stebėjimas, tačiau kad ta apsauginė zona būt, tinkamai veiktų, kad ji būtų tinkamai sutvarkyta, prireiks keturių mėnesių. Darbas yra e, sudėtingas ir nelengvas. Būtent dėl to komisija daro maksimalų spaudimą Italijai, kad ši kiek įmanoma sparčiau sureaguotų. Prancūzija. Situacija čia pasikeitė. Aptikta, aptikta dar keletas žydinių Korsikoje. Kai, kiek mūsų žiniomis 253 žinia, mūsų žiniomis ir Kodazur 14 žydinių. Prancūzija nori e, išnaikinti lygos žydinius, ėmėsi viso, visų įmanomų priemonių. Vasario mėnesį buvo atliktas tyrimas, mūsų inspektoriai buvo nuvykę į Korsiką ir e, Provanso Alpių žydrosios pakrantės regioną ir naikinimas, žydinių, lygos žydinių naikinimas prasidėjo. Reikalaujame, kad, e, kad būtų prevencinės priemonės, kad e, žydinė, kad lyga neplistų toliau. Taip pat paprašėme, pareikalavome, kad būtų e, vykdomas stebėjimas, kaip to mato bendrijos sprendimai, kol kas tai nėra vykdoma. E, Mūsų generalinis direktoratas buvo generalinis direktoras buvo susitikęs su e, prancūzijos e, valdžios atstovais neseniai. Mes palaikome prancūzijos valdžią. Šis klausimais, visus tuos klausimus kas mėnesį svarstome komitete rytoj. Pavyzdžiui, į mūsų darbo tvarkį įtraukti šie klausimai būtent Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos atvejai ksilėlos fastidiozos paplitimo. Kaip jau sakiau, mes sulaukėme pranešimo ir iš Vokietijos dėl birželio 16-ąją dėl vieno lygos šaltinio pas privačius asmenis. Vokietijos valdžia informavo, kad ji aptvėrė tą teritoriją ir imasi visų reikalingų priemonių nes klausimas taip pat buvo svarstytas fitosanitarijos va, institucijų vadovo posėdėje. Svarsime tą klausimą birželio mėnesio posėdėje komitete, rytoj taip pat svarstysime. Ir e, kalba eina apie vieną medį, vieną augalą ir daugiau nėra žinių apie kitus užkrėstus medžius. Tai tiek. Tokia yra situacija valstybėse narėse. Skubios priemonės, kurios kurimtasi gegužės mėnesį, yra jų pakanka, kad valstybės narės galėtų kovoti su lygos žydiniais, juos išnaikinti. Dabar tiesiog būtina tai praktiškai gyvendinti remiamės mokslininkų rekomendacijomis, prašome EFSO stebėti situaciją. Jeigu bus naujų rekomendacijų, e, jas gausime ir sprendimai subalansuoti atitinka tikslą, kurio siekiame. Taip pat atliekame patikras, auditą, tai priemonės kūrimas į komisiją. Kaip jau sakiau, svarstome ir teisinių, papildomų teisinių veiksmų galimybė, kai valstybė nevykdo e, rekomenduotų priemonių. Kaip žinote, komisija yra sukūrusi fitosanitarijos fondą, draugės su kolegomis iš veterinarijos direktorato stebėsenos ir naikinimo priemonėms tas fondas skirtas, bet kad šalis galėtų pasinaudoti to fondo lėšomis yra keliamos tam tikros sąlygos. Visų pirma, būtinybė e, įgyvendinti bendrijos teisės aktus. Jei teisės aktai nėra įgyvendinami, bendrijos lėšos nėra skiriamos. Ir būtent tai yra akstinas įgyvendinti priemonės ir gauti tuos finansus. Kita vertus, svarbu vykdyti ryšių kampaniją vietos lygmenių ir manau, kad parlamentarų vaidmuo čia vietos lygmenių yra tikrai svarbus e, informuojant, kad ES nori kovoti su, yra pasiryžusi kovoti su tokios lygos protrukiu ir, mm, ir teks paukoti medžius, alyvmedžius, nors tai ir labai sunku, bet tai būtina padaryti bendram labui visų geroviai. Ir šią žinę reikėtų skleisti, ir šią žinę komisija siekia skleisti. Ir čia, man atrodo, reikia tai reiškinti, kad, kad tai sunku, sudėtinga, bet tai yra būtina, nes kitą dieną gali būti, kad kitame, kitoje vietoje mm, bus tas pats atvejis jeigu e, lygos žydinys nebus išnaikintas, nes tai labai atsiliepia e, alyvmedžių pramoniai. Tai tiek apie dabartinę situaciją. Taip pat noriu pasakyti, kad komisija aktyviai dirba ir, ir tai man ir kolegoms e, duoda nemažai darbo ir taip pat teisinių reikalų skyrius tuo aktyviai užsima. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė Andrė. Manau, kad dabar galime pradėti diskusiją. Ponas ponė Herans. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad esu labai dėkinga, kad įtraukite šį klausimą susijusi su alyvmečiais. Taip, ksilela fastidijoza bakterijos paplitimas yra rimtas dalykas, mes dėja jo iš, jos išvengiame, bet tai leidžia mums gaminti ir melonus ir kitus dalykus, kurie yra puikus o bakterija tikrai žaloja medžius ir komisija teisingai kalbėjo apie medžių kirtimą ir naikinimą. Mes visą tai patyrėme, kai pas mus prasidėjo epidemija. Ir tada mes um, buvome informuoti, uh, kad bus priimtos priemonės, kurios užkirs kelią tolesnių žydinių atsiradimui, kad bus geriau kontroliuojamos sienos, importas ir taip toliau. Tačiau nepaisant viso, visų tų kalbų, bakterija vėl paplito. Prieš porą, dienų, prieš porą metų komisija apie tai kalbėjo, prieš metus apie tai kalbėjo. Dabar vėl komisija sako, kad ji labai susirūpinusi, kad reikia imtis priemonių. Mes turime e, teisės aktus, kurie leidžia mums kovoti su užkrečiamomis lygomis atkeliaujančiomis iš e, trečiųjų šalių. Tačiau kita vertus komisija galėtų e, nori sumažinti galėtų sumažinti kontrolę kitose sritise kitų bakterijų atžvilgių. Taigi keista, kai komisija sako vieną, o daro kitą. Manau, kad mes turėtume nuosekliai veikti. Negalime, aišku, šimtaprocentinės kontrolės užtikrinti prie savo išorės sienų, bet mes turime užtikrinti tokią kontrolę, kuri užkirstų kelią epidemijų kilimui. Gal reikia e, dažniau tikrinti? Taip. Teisingumo teismas paskelbė, kad komisija elgėsi teisingai, bet komisija e, ėmėsi klaidingų priemonų ir e, numatė klaid, ne, tu, ne, ne tuos ir ėmėsi netų veiksmų savo tikslams pasiekti. Todėl, kaip mes, paklausiu štai ko, kaip mes galime užtikrinti saugumą, jeigu mes mažiname e, patikrų skaičių. Kitas dalykas, kokį tai poveikį turės mūsų vaisių ir daržovių sektoriui, kas nutiks slyvoms ir persikams, kuriuos mes pirmą kartą dabar pradėsime eksportuosi į Kiniją. Kinija yra nustačiusi 15 dienų um, šaldymo E, laikotarpį, kad būtų išvengta bakterijos paplitimo, jeigu ne, tai jie neįsileis. Taigi, ką reiks daryti? Mes leidžia, įsileidžiama produktus į Europos Sąjungą nereikalaudami jokio e, tų produktų apdorojimo, nes bakteriją galima pašalinti tada, kada e, vaisiai daržovės patalpinami e, šaltose, šaldomose patalpose. Todėl 15 dienų laikotarpis yra pagristas reikalavimas ir reikia laikyti šios apsaugos priemonės. Japonija tą daro, visi tą daro. Kodėl ES tokio priemonė nėra taikoma, bet ji turi būti taikoma pasienyje. Tada mes išvengsime problemos. Mes išvengsime problemos, jeigu imsimės tinkamų priemonių e, prie savo išorės sienų. O jeigu mes nieko artimiausių laikų nepadarysime, tai mes negalėsime atsikratyti ksilela fastidiosa bakterijos ir atsiras kitos lygos, atsiras kitų lygų žydiniai. Todėl tikrai gal reikia imtis rimtų priemonių. Ačiū, ponė Eras, ponas Sebastijans toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš manau, kad simboliška, kad mes čia a, turime alyvų aliejaus a, butelį. A, kai kalbame apie šią bakteriją. Na, alyvų aliejus tai susijęs su kita, e, mūsų, kitų mūsų aptariamojų klausimų, bet tikrai, e, ponia Sebastianai, jūs teisus. Taip, tai problema susijusi su alyvų aliejumi. Tai, ką sakė komisija, yra labai gerai, bet komisija manęs neįtikino kai mes turime vieną rinką, kurioje laisvai juda žmonės ir prekes, keista, kad mes negalime įgyvendinti bendrai kažkokio vieno sprendimo ir nutarti, kaip komisijos siūlomos priemonės bus įgyvendinamos ir kas kart kyla kažkokių teisinių problemų, kurios kilo dabar Italijoje. Todėl atkreipčiau sudėmėsi, kad ne, ne viskas Europoje taip yra gerai. Jeigu jau yra bendra rinka, tai turi būti ir bendros priemonės, kurios taikomos sprendžiant uh, tokių epidemijų problemą, nes kitaip ta epidemija plinta ir, virsta, ir gali virsti didžiuliu galvos skausmu. Ir paveiks ne tik Italiją, bet ir kitas šalis. Komisija turi griežtai veikti. Mes negalime leisti, kad kažkokia valstybė narė tiesiog žaidžia taisyklėmis taip, kaip jai tai reikalinga ar kaip jai patinka. Nes problema visada, kaip ta lasda, turi uh, um, du galus. Ir kada paplinta tokia bakterija, ją labai sudėtinga išnaikinti, o paplitimo pavojus egzistuoja, nepamirškite. Yra klimato kaitos problemos, yra temperatūrų sviravimai, at, į ES įvežami kai kurie kengsmingi organizmai, jie tiesiog patenka su siuntomis, kiti išnyksta, taigi viskas juda. Todėl mes turime veikti greitai. Komisija siūlo, kad mes sumažintume apsaugos priemonių skaičių, ypač, pavyzdžiui, apsaugos priemonės, kurios skirtos. citrusams apsaugoti nuo, kaip, nuo um, galimų lygų. Todėl norėčiau paklausti komisijos atstovų, kokias realias komisija turi galimybės užtikrinti, kad bus imtasi bendrų veiksmų um, likviduojant bakteriją pažįstose teritorijose. Ir visas tas judėjimas dėl um, citri, citri, trinmedžių apsaugos, pavyzdžiui, yra labai aktuolus. Ką jūs ketinate daryti? Uh, Ačiū. Toliau ponas e, Tulo. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš karto noriu e, padėkoti komisijai. Roza Demato negalėjo dalyvauti posėdėje ir paprašė mane pasisakyti, nes faktiškai ją labai neramina susidariusi e, situacija ir ji norėtų sužinoti, kokiu priemoniu ketinam artimiausių metų imtis, kad būtų galima išvengti ksilela fasidijosa paplitimo. Dabar jau ksilila fasidiosa bakterija aptikta trijose valstybėse narėse. Tačiau tai nereiškia, kad jos nėra kitose valstybėse narėse, galbūt jos tiesiog dar nepranešė apie tai. Nes nepamirškite, prekyba vidaus rinkoje reiškia be kita ko ir didžiulį biomedžiagos judėjimą iš vienos valstybės narės į kitą. Uh, Ir e, gali būti, kad e, tai taps visos ES e, problema, o ne vien tik tai kažkokio vieno atskiro regiono, kuris paskeltas lygos žydinių problema. Komisija informuoja, kad tik dabar jį įtrauks į uh, 2000 metų 29 direktyvos priedą ksilela fastidioza, bet tą reikėjo padaryti anksčiau, taigi komisija pakeitė savo poziciją, bet gal dabar komisija galėtų iš karto ir galvoti apie priemonas, kurios būtų naudingos kovojant su šia ir kitomis panašiomis problemomis. O dabar, kas liečia mus, tai Xylella e, fastidioza nėra ta bakterija, kurios galima atsikratyti vien tik tai nukirtus medį. Jis yra pakankamai atspari ir reikalinga imtis kitų priemonių. Ir mes turėtume ieškoti alternatyvių galimybių. Iki šiol buvo e, labai vienpusiškai viskas e, daroma, remiantis tais tyrimais, kurie atlikti barėje. Ir aš tiesiog pagalvojau, kaip galima būtų kovoti su ksilela fastidijoza, tačiau svarbiausias dalykas yra kitas. Ar tikrai komisija yra pajėgi sustabdyti bakterijos paplitimą, o jeigu ne, tai ar gali apriboti jos buvimą tik tai tam tikroje lokalioje teritorijoje. Nes nepamirškite, Yra ūkiai, kurie visą gyvenimą užsėmė alimedžio auginimu, alyvų aliejaus spaudimu ir dabar jų egzistencijai kyla rimtas pavojus. Ir dar vienas dalykas, kad komisija turėtų galvoti ne vien tik tai apie išnaikinimą kažkokių sodų ar medžių, bet galvoti apie kitokias priemonės. Ir yragi programos, kurios dėja nieko naujo mums neduoda. Komisijos tarnybos, kurios buvo atsakingos už įvairiausius e, tyrimus, turėtų tikriausiai kreiptis į EFSA, kad e, būtų ištirta, kokiamis biologinėmis priemonėmis galima kovoti su ksilela fasidioza bakterija. Pone Linsu. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip jūs žinote, mūsų frakcija paprašė, kad būtų aptartas šios bakterijos klausimas, nes Italijos pūlį regione ir Andrija, kurioje mes lankėmės, padėtis rimta, o tai yra, na, sakykime, ES alyvų aliejaus sostinė. 60 tūkstančių hektarų alyvmedžių buvo sunaikinti savo laiku, kai kilo e, viena iš epidemijų. Tai buvo tikra ekonominė katastrofa visam regionui. Aš turėjau galimybę padiskutuoti su vietos politikais, su mokslininkais, su vietos e, vadovais ir uh, uždaviau jiems nemažai klausimų. Italijos vyriausybė, Teisingumo teismas ir komisija priėmė sprendimą dėl 120 metrų apsauginės zonos. Tačiau ksilela, pavyzdžiui, žmonių sveikatai pavojaus nekelia, jeigu valgytų žmogus pažeisto medžio vaismedžius. Todėl reikia galvoti, ką mes turime padaryti. O jeigu mes betodariškai iškirsime visas alyvmedžių giraitės, tai regiono ekonomikai bus padaryta nepataisoma žala. Dar vienas dalykas, kad 35 tūkstančių alyvo aliejus yra importuojama be muito mokesčių ir tai yra tiesiog skandalinga, nes daro labai rimtą neigiamą poveikį ūkininkams, kurie užsima uh, alyvų aliejus gamybą. Mes buvom informuoti ir apie Bari mokslinio e, centro tyrimo rezultatus, bet kodėl e, tie rezultatai nepaskelbti, nieks negali su jais susipažinti, tai yra tiesiog skandalas. Ir aš dėja neturiu e, laiko, kad galėčiau jūs labai detaliai informuoti apie padėtį Pulėje regione, bet aš manau, kad e, visi yra labai susirūpinę dėl ksilela fastidijoza paplitimo, nes e, pavyzdžiui, Korsikai kyla grėsmė, todėl reikia sprendimo imtis ir priemonių imtis nedelisant. Ačiū. Toliau. Pasisakys ponas Dolman. Ponas Dorfman. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu tam, ką sakė kolega, kai importuojami medžiai, augalai ar gyvūnai, mes turime uh, labai atsargiai uh, elgtis, mes turime imtis prevencinių priemonų, nes ksilela fastidijoza yra ne vienintelis pavyzdys, e, kodėl susirūpinti turime kur kas rimčiau. Kai neseniai susipažinau pono Vuozo nuomonę, tai e, visiškai aišku, ką mokslininkų nuomonę mes turime daryti ir nepriklausomai nuo to, ar ši bakterija daro žalą gyvūnų sveikatai ar ne, tai reikia vis tiek tų priemonių imtis, nes kai susirga gyvūnai, tai juos paprasčiausiai skerdžia. Lygiai tas pats yra šiuo atveju. Aišku, įvairios politinės partijos yra pareiškusios savo nuomonę, bet jos ne visada kalba apie mokslininkų įvertinimą. Mes turime užkirsti kelią ksilela fastidijozę paplitimui visoje ES teritorijoje nes tada bus padaryta žala ir kitoms um, žemės ūkio sritims, o to negalime leisti. Tenka, aišku, labai gaila, kad um, tas regionas taip žiauriai nukentėjo ir, aišku, nukentėjo ūkininkai, bet mes bet visomis priemonėmis turime izoliuoti paplitimo žydinį. Mes žinome, kokios yra šios bakterijos ypatybės ir žinome, kad nukirtus medą patogenas miršta, o visa kita yra tik tai politika. Mes galime čia kalbėti labai įvairiai, galima diskutuoti apie vieno ar kito sprendimo ar veiksmo naudą, bet svarbiausias dalykas yra tai, kad patogenas nepaplistų kitose ES valstybėse narėse ir dalise. Ačiū ponui Dorfmanui. Panas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū kolegoms, kurie jau pasisakė ir ačiū komisijai. Pirmiausia, noriu štai ką pasakyti. Dėkoju už um, alyvų aliejaus uh, buteliuką, už šią dovaną. Tikiuosi, kad šiame aliejuje ksilela bakterija neplaukioja. O dabar, jeigu rimtai, tai trys pastabos. Pirmiausia, pirmininkė, sutinku su tuo, ką sakė ponas Dorfanas, Dorfmanas, ponas Sebastianas, ponė Ranta, nes globalizacija reiškia ką? Tai reiškia ir globalų lygų paplitimą yra įvairiausių lygų, kurių anksčiau nesutikome ES, dabar jos atsirado. Tas pas pasakyti nėra apie ksilelą. Ir komisija savų laikų. Atsimenat, buvo problema su iš Kolumbijos atvežamais dekoratyviniais gavos medeliais. Ir buvo paskelbtas jiems karantinas. Taigi, e, ko mums reikia? Mums reikia rimtesnės išorės sienų kontrolės šiuo požiūriu, o ne um, kontrolės priemonių mažinimo. Kita pastaba. Alyvmečiai uh, gyvena šimtus metų. Ir tai nėra paprastas medis, kurį paėmė ir nukirtai. Jie gyvena keletą šimtų metų. Ir dėl to su jais yra susijusios ir socialinės problemos, jeigu giraitės bus iškirstos. Ir aš tikrai norėčiau paprašyti komisijos, kad ji, imdamasi priemonės, vis tik tai paliktų šiokios tokios prošvaistės E, pažeistam regionui, toje e, teritorijoje vargu ar galime kalbėti apie privalomą geraičių iškirtimą, nes tokių priemonių nėra. Bet komisija, kai imasi priemonių, turi pagalvoti ir apie tai, kaip išsaugoti tų alyvmečių rūšį, rū, tą alyvmedžių rūšį, kuri auginama regione, kaip užtikrinti tolesnį ūkių gyvavimą ir ūkininkų pajamas, nes toje Italijos dalyje, kurią pažeidė Ksilela fastidiosa, ūkininkų e, gerovė priklauso būtent nuo alyvų aliejus ir alyvmedžių geraičių. Ir kaip e, Martina teisingai pasakė, ES pirmiausia turi sutvarkyti kontrolę pasienyje prie išorės e, sienų. Uh, nes radikalios priemonės, tai yra geraičių sunaikinimas, reiškia, kad reikia e, gali nukentėti ekonomiškai regionas, o šiaip jau turėtume ieškoti galimybių turėti tokius alyvų medžių rušys, kurios, kurie būtų atsparus ksilela bakterijai. Pirmininkė. Na kągi, dabar, kadangi daugiau niekas nenori pasisakyti, suteiksiu žodį komisijos atstoviai. Tikiuosi, kad jie galės sureaguoti tas pastabas, kurias um, iš, išsakė komiteto nariai, nes problema labai aštri ir neramina daugelį. Pone Andrė, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti e, už šias aktyves diskusijas ir visiems pasisakiusiems. E, kontrolė pasienyje. Tikriausiai tai buvo problemos atspirties taškas. Taip pat reikia nepamiršti, kad ne visais atvejais lygos simptomai e, aiškiai matomi, nėra taip paprasta ją identifikuoti Ir būtent dėl to e, reikia kirsti šimtų metrų spindulių augalus, kurie gali būti pažeisti, nors simptomų ir nesimato. Tai yra problem, problematiškiausia, todėl atliekami tyrimai, e, tikslesni tyrimai, kad galėtume išsiaiškinti, nežiūrinti tai, kad nieko ir nesimato kartais. Svarbiausias dalykas tai kontrolės priemonės pasienyje. Noriu priminti, kad 2015 komisija po uh, valstybių narių sprendimo uždraudė išveš, įvežti, uh, įvežti augalus kai kuriuos iš Kostarikos ir Hondūro. Uh, Ir, ir toliau reikia stiprinti kontrolės priemonės, jų nesilpninti. Taip pat e, parengtos naujos taisyklės augalų srityje. Ir akivaizdu, kad tai svarbus dalykas. Aš suprantu, kad reikia didinti eksportą, bet, bet, bet kai, kai, kur, kai, kai kurių mm, prekių importas kons, kontroliuojamas. Pat kitos lygos, tai juodosios dėmės lyga, kuri, nuo kurios kenčia apelsinmežiai ir kiti citrusiniai vaisiai, taip pat yra kontrolė, e, bendrijos kontrolės priemonių radarė. Dėl prekybos ir e, prekybos vidaus rinkoje. Tuo tarpu egzistuoja demarkuota lygos teritorija ir e, iš tos zonos negalima nieko eksportuoti. Ten turi būti griežta kontrolė. Ir galima e, Mm, vaisius, išvežti vaisius, e, eksportuoti tik tuo atveju, pavyzdžiui, jeigu jie yra tikrai toli nuo lygos žydinių. Dėl atsparių augalų ir atliekamų tyrimų. Iš tikrųjų, vieni lydmedžiai yra atsparesni nei kiti, nes tarp uh, apkrestų alyvmedžių, netgi apkrestų alyvmedžių teritorijoje yra kai kurių, kurie uh, nepasidavė šiai lygai. Tačiau kadangi tai yra bakterija, nors tai yra bakterija, tenka gydyti, gydytis antibiotikais. Jeigu susirgate, užsikrešėte bakteriją, tenka gerti antibiotikus. Ir todėl tenka purkšti antibiotikais e, medžius, kad jie na, tokių galimybių nėra ir šiuo atveju tenka griebti sudėtingesnių priemonių. Ir dėja, šiuo atveju prieinama priemonė tai yra naikinimas. Komisija e, finansuoja kai kurias tyrimų programas. E, Horizontas 2020 viena iš tokių programų. E, bus ir kitų Ir manau, kad nauja programa, dėl jos e, dar vyksta dėrybos, 7 milijonai eurų turėtų būti skirti ksirelos fastidiozos tyrimams. Ir tikėkime, kad pavyks išvesti atsparę augalų veislę. Ta atspari agronomai teigia, kad netaip paprasta išvesti tokią atsvarę rūšį, tai tai užtruks. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad e, sprendimų tikriausiai reikėjo tikėtis ateityje, o tuo tarpu galima e, pasitelkti veislės, kurios, buvo, kurios yra ištirtos ir, ir yra žinomos. Ko, ką, ko, ko užsima mokslininkai? Teoriškai jie skelbia savo e, tyrimų e, re, rezultatus. Tačiau to, tų Mm, tyrimų rezultatai nebuvo paskelbti, gal, galbūt dėl to, kad tie tyrimai dar nebaigti, nes jų, jie užtri, užtink, užtrunka. Galiu tik pasakyti, kad bendryjoje vykdomų tyrimų rezultatai bus paskelbti, yra tarpinės ataskaitos. Tai projektas vyks, vykdomas daugelį metų, draugė, taip pat skelbiami visi rezultatai ir jie bus paskelbti. Kalbu apie bendrijos tyrimus. At, kalbant apie individualius atliekamus tyrimus, jie bus paskelbti, kai juos sutiks, kai straipsnius sutiks išspausdyti kokie nors moksliniai žurnalai, leidiniai. Problema yra štai kokia tuo tarpu. Bandome E, izoliuoti lygą nuo plitimo e, šiaurės kryptimi, šalies šiaurę. Ir e, pagal naująjį komisijos sprendimą tos kontroliuojam, kontroliuojamoje teritorijoje dėgiamos zonos nebūtinai apima medžių rovimą, bet tuo tarpu tą teritoriją reikia palikti neliesta, kadangi pirmieji užkrėsti medžiai nebuvo nukirsti ir dabar jau per vėlų. Todėl e, reikia kirsti medžius užkėstoje teritorijoje ir apsauginėje, sanitarinėje zonoje. Ten prašome kirsti tik užkrėstus medžius tik tai konkrečius medžius, kurie yra netoli e, vaismedžių. E, Bet nėra tokios e, bendros taisyklės, kad būtina iškirsti visus alyvmedžius. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus iškeltus klausimus. Galėčiau pasakyti, kad mes savo ruoštų kad mes sekame, ko, ko, kokius e, naujus duomenis kelbiami mokslininkai, mes nereikalavome, kad būtų iškirsti, išrauti visi medžiai, visi lydmedžiai visur. Buvo minėtas Italijos šiaurės regionas. Jei norime išvengti lygos paplitimo ten, reikia imtis griežtų priemonių konkrečiai apibrieštoje griežtai apibrieštoje zonoje ir tai vienintelė galimybė tuo tarpu kovoti su šią bakteriją. EFSA patvirtino, kad visos kitos priemonės ne, nepasiteisins, jų nepakaks, kad išnaikintume bakteriją. Tai šios bakterijos poveikis e, juntamas ekonominiu mastu. Tai, tai nėra žmogaus sveikatos problema. Bet bėgant laikui medis miršta. Galbūt ne pirmais, antrais ar trečiais metais, bet medis miršta ir tai reiškia juntamą ekonominį poveikį alyvogių e, gavyba mažėja, smunka ir kai medis susirga, jis e, paskui gan greitai numiršta. Todėl mes suinteresuoti išnaikinti šią bakteriją, nes tai yra viena nuodingiausių šiandien žinomų Europos fitosanitarijos istorijoje. Todėl reikia labai rimtai imti šio klausimu, žinoma, reikia finansuoti mokslinius tyrimus, stebėti, domėtis mokslininkų e, pareiškimais, kontroliuoti importą. Visa tai yra bendrijos teisės aktuose. Ar tai, ar jūs, Europos parlamente, ar taryba, ar komisija siūlanti e, priemonės, mes bandome pasitelkti visas įmanomas priemonės. Dabar reikia valios ir yra pasipriešinimas vietoje. Ir žinoma, labai sunku, ypač jeigu kalbame apie e, tokius medžius, iš tikrųjų tai la, juos kirsti yra labai sunku. Tai, tai suprantama, bet dėja tenka dėkti tas priemonės, nėra kitų sprendimų šiame etape. Darome, ką galime. Valstybės narės privalo dėkti kontrolės priemonės. Komisija negali bėgioti prie, prie, prie valstybių sienų ir viską kontroliuoti. Mes atliekame auditą ir lėšos skiriamos tada, kai priemonės įdėktos. E, moksliniai tyrimai taip pat finansuomi, bet e, komisijos pareigūnai negali vietoje e, visko atlikti. Mes bandome daryti tai, kas būtina. Tikiuosi, kad aš jūs nuraminau ir taip pat esu pasiruošęs atsakyti kitus klausimus. Ačiū, ponė Andrė. Paralelas. Labai ačiū, ponė Andrė. Man atrodo, kad e, čia reikalo turim su um, paraleliniais pasauliais. Reikia didinti sienų kontrolę ir uh, Taip nariai sakė, jūs e, norite e, mažinti, kaip galėtumėm tai pakeisti. Teisės aktai leidžia importuoti citrusinius, tik e, svarbu, kad jie nebūtų apskristi, juodos, apskristi juodosios dėmės lyga. Na, suprantu, kad ksilila fastidijoza bakterijos atveju nenorime, kad, kad teisės aktai tai turėtų remu, reglamentuoti. Nenorime, kad citrusiniai užkresti būtų importuojami į ES, bet e, nu, mat, matote, ką mato kolegos iš jūsų sakyto komentarą. Ačiū komisijai, dabar einame toliau. Kitas darbo atvarkės e, klausimas. Kaip tik tai todėl ir gavote po alyvo galėjus e, apteliuką, tai 12 darbo atvarkės klausimas, keitimasis nuomonėmis. A, dėl komiteto komandiruotėse Andalūzija, aš iš, e, iš ten pati esu, komandiruotė vyko gegužės 17-19 dienomis ir e, norėjau jums atvežti pamažytę e, dovanėlę, nes tai labai būdinga yra mano gimtiniai Andalūzijai, kur daug kalybmedžių geraičių, panašiai kaip ir Portugalijoje, Italijoje, daug e, alyvmedžių augintojų. Tad e, tokia mažytė e, davanėlė iš Segūros, tai reklamuota vietovė, taigi alyvo aliejus yra iš kalnų vietovės, aišku, šalto spaudimo, ypač tyras. Šiek tiek apie Antalūziją. Tai autonominis Ispanijos regionas, e, iš tiesų vienas stambiausių autonominių regionų. Jame gyvena 1,4 milijono gyventojų ir e, jo žemės ūkis sudaro 24 procentus Ispanijos žemės ūkio, todėl tai labai svarbus regionas. Ir, uh, Kai kurie nariai, kurie vyko komandiruotę, yra šiandien ir čia. Susitelkiam į kai kurios konkrečius aspektus. Aišku, daug kas ten yra auginama, per visoje Ispanijoje, bet pabandėme susitelkti į porą dalykų, įsigilinti vietinę situaciją, tai Reikėtų pažymėti, kad Andalūzijos indėlis Ispanijos BVP labai didelis yra. Iš pradžio atvykome į Seviliją, ten yra didžiuliai ryžių laukai, netoli Guaral Kerarkija upės, yra ryžių laukai, yra nacionalinis e, parkas taip pat ten, tai vienintelė vieta, kur auginami ryžiai yra. Tiems ryžiams būdingi būdingos e, yra išskirtinės e, ypatybės, lankėmės e, ryžių laukose. Galėjome pamatyti, kaip tie laukai gali egzistuoti greta nacionalinio parko. Kitą dieną nuvykome į Kordobą. Ten turėjom galimybę susipažinti su svarbia Andaluzijai ekosistema. Na, aš, žinoma, žinojau apie tai, bet kai kuriem nariam tai buvo naujiena. Tai e, neįprasta ekosistema, ne tik tai Andalūzijai. Ji vadinama yra Dehese. Tai yra e, kraštovaizdis, kur yra derinama žemdirbystė, gyvulininkystė ir miškininkystė. E, tos veiklos Dehese. De vietovėse vykdomos vienu metu. Na, aišku, reformavus BVP e, e, turiu galvoje paramą pagal pirmą ramstį. E, ten kilo nemažai problemų, kalbant apie žemės ūkio ir miškininkystės aspektus. Turėjom galimybę pamatyti tą dėhesą ekosistemą, Mm, ten vykdoma yra ekstensyvi gyvulininkystė, tai yra ir atviros e, ganyklos, e, tai yra e, galvijai avės ir kiaulės, ganosi praktiškai visus metus laukia, ganyklose. Tai yra gan neįprasta ekosistema, bet jie labai svarbi yra Ir jeigu negalėsime užtikrinti, kad e, būtų vykdomas toks ekstensyvus e, ūkininkavimas, e, gyvulinkystė derinama su žemdirbystė, miškininkystė, jeigu, jeigu to, to nebeliks neteikiant paramos pagal pirmą ramstį. Iš tiesų tai bus labai e, baisu e, ir aišku, esame labai e, dėkingi Andaluzijos valdžiai, valdžios institucijoms už tai, kad suorganizavo tą komandiruotę, lankėmės ir keliose kooperatyvose. Jie vienyje gyvulių augintojus iš viso regiono Apie 3000 ūkininkų gamina pieną. Ir, ir aišku, jos labai neramina tai, kad e, pieno supirkimo kaina labai nedidelė yra 0,32 euro. Turėjom galimybę susipažinti su to, kaip veikia kooperatyvas. E, iš tiesų vietovė patiria e, sunkumų. Aišku, yra ir, ir žemės ūkio turizmo, bet labai svarbu išlaikyti ir darbo vietas žemės ūkėje. Taip pat e, apsilankėme ir pas daržovių augintojus, vaisių augintojus, kurie augina citrusinius e, kaulavaisius. Ir paskutinę dieną apsilankėme ūkyje Sevilijoje. Ten auginami alyvmedžiai ir e, ten e, kalbėjome apie alyvmedžių augintojų padėtį Ispanijoje. iš Gandalūzijos, Ispanijoje dabar yra uh, koncentruojamas uh, tiekimas ir uh, ūkininkų veiklos rezultatai geresni negu anksčiau, tai iš tiesų kooperacinė dvasia, darbas kartu padėjo plėtoti alyvų aliejus rinką Andalūzijoje. Nebejotina, kad tai, tai lėmė ūkininkų bendradarbiavimas. Aišku, kuo labiau jie organizuojasi, tuo geresni rezultatai. Be to, aplankėme kelis e, na, svarbius pastatus, e, turėjom ir laisvalaikio. Škandalūzija yra didžiulė, matėme tik mažytę jos dalelę. Kaip sakiau, 25 procentai Ispanijos žemės ūkio gamybos yra sutelkta būtent e, ten. Aišku, kaip sakiau, yra auginami e, alyvmedžiai, e, ekstensyvi žemdirbystė, vilkystė vykdoma yra. Tad šiek tiek susipažinome su Andalūzija. Ponas Sekerskis išsiuntė laišką, kuriame yra išdėstytos dėjas ekosistemos problemos. Kaip sakiau, yra problemų dėl pirmojo ramščio. Taigi panas Ikerskis nusintė laišką komisijai, ten detaliai išdėstė tas problemas. Tad tiek, tiek norėjau pasakyti, bet e, tikiuosi, kad jum e, patiks e, sakūra aliejus iš Andalūzijos, tai arabiškas pavadinimas, bet taip vadinasi ta apskritis, kur gaminamas tas aliejus, aišku, kaip sakiau, ypač tyras. Dar pamiršau vieną dalyką, kad e, sekretariatas e, surašė išsame ataskaitą. Čia ją kaip tik tai turime. Sekretariato komanda ir, e, ir Filip dalyvavo komandiruotėje. Labai ačiū jiems abiems, aišku, visam sekretariatui, bet ypač šiem konkretiem komandiruotės dalyviam. Tai taip pat paminėčiau Megį, SND atstovę, Valetas Mai padėjus, aišku, visi, visi daug dirbo. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie sėkmingos komandiruotės, kuri leido mums susipažinti su Andalūzijos žemės ūkio ypatumais. Ponai Balavičiau, dalyvavote komandiruotėje, esu tikra, kad galite pasidalinti įspūdžiais apie Andalūziją. Ačiū. Visų pirma, manyčiau, e, dėrėtų padėkoti jums, visiems dalyvavusiems, padėjėjams, visiems e, sekretorėte, kurie organizavo komandiruotę, galbūt ministerijos atstovams taip pat reikėtų padėkoti, nes e, vizitas tikrai buvo puikus, e, matėme ryžių pasėlius, kiau, kiaulinkystės ūkius, kooperatyvus, alyvmedžių ūkius, supažinome su ūkininkais ir iš tiesų jūsų minėta ekosistema labai įspūdinga. Ypač įspūdį didelį padarė kiaulio augintojai. Taip pat tai, kaip puikiai organizuoti kooperatyvai, akivaizdu, kaip svarbu organizuotis jungtis. Ūkininkai turi tai daryti, nes e, jiems tenka didžiulė atsakomybė. Ir aišku, jie, jie patys e, gali būti savo ateities e, ir savo ateities ir mūsų ateities kalviais. Be to, aišku, yra ir priekeivių tinklas, kuris siekia užtikrinti uh, gaminių kokybę, tai ravausi apie pieno produktų kainas ir kooperatyvai sakė, kad pas juos kainos yra didesnės negu kitose Europos vietose. Tad iš tiesų didelį įspūdį padarė tai, kaip puikiai viską galima organizuoti. Tai labai ačiū už šitą komandiruotę. Na, o rugsėjo 23 dieną e, Žemės ūkio komiteto atstovai vyks e, komandiruotė į Sloveniją. Esu tikra, kad e, ir komandiruotė jūsų šalį bus puikia, pane Sebastian. Ponas Sebastijas, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Norėjau tik tai pasakyti, kad tai buvo puikia komandiruotė, daug įdomus pamatėme. Uh, Ir manyčiau, kad tai leidžia susipažinti su ūkininko padėtim iš e, na, pirmų e, lūpų ir e, matome, kaip praktiškai tai, ką mes darome, atsiliepia žemės ūkiai, ūkininkams. Aišku, uh, Mūsų darbas e, yra iš, išsiaiškinti, kas ir kodėl vyksta e, ir e, spręsti klausimus. Susipažinome su įdomia Dehese ekosistema. Ten ne, ne visai aišku yra, kai pasižiūrė, ar ten ganyklos yra, ar pasėliai. Ir, uh, Mm, mm, tai labai yra e, turtinga, e, turtingos vietovės, e, nes ten ir gyvuliai auginami, ir augalai auginami. Ir, O tokiai ekosistemai kyla, kyla pavojus, Bet e, aišku, į panašius dalykus turėtumėm susitelkti ir lankydamėsi, e, lankydamėsi kitur. Ir reikėtų iš tiesų uh, e, bandyti lab, geriau suderinti teisės aktus ir, uh, ir praktinę na, situaciją. Tada ačiū Jums už šitą labai naudingą komandiruotę. Pane Moj. Ačiū. Aš norėjau pirmiausia padėkoti Jums už tai, kad organizavote šitą komandiruotę, padėt už svetingumą. Didelį įspūdį padarė tai, kaip noriai visi, su kuriais susitikom, norėjo mums papasakoti apie regioną, savo kasdienybę. Mums tai buvo labai įdomi patirtis, nes e, dažnai e, iš tiesų sėdėdami posėdžiuose Žemės ūkio komitete nematome, e, kaip mūsų sprendimai paveikia žmonės, o jų kasdienybė rodo, kad iš tiesų šie žmonės. Thank you dirba iš tiesų puikiai, jų kompetencija yra aukščiausia vis, vis, visose grandinės dal, dalise, nuo, nuo, nuo gamintojų, ūkininkų. Škimo matėme, kad, e, pavyzdžiui, pieno produktų nesmuko taip, kaina nesmuko taip labai e, stipriai, nes e, jiems pavyko susiburti į kooperatyvus, e, na, palyginti su, su kitom Europos e, vietom. Šis tai pugus pavyzdys, kaip galima organizuoti visą gamybos sektorių. Į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, diskutuojant su ten dirbančiais, akivaizdu, kad visi yra toje pačioje barikado pusėje, nuo gamintojų, subrusių kooperatyvos iki iki perdirbėjų, mokslininko. Iš tiesų, bendradarbiavimas labai svarbus yra su privačiom bendrovėm. Ir e, aišku, reikia galvoti apie tai, kaip, tarkim, e, Europinė parama skiriama yra tyrimams ir kaip po to tų tyrimų rezultatus galima e, pritaikyti žemės ūkyje ir tai gali pagerinti net smulkiausių ūkininkų gyvenimą. Ir nepaisant krizės, na, aišku, dažnai tai būna, kad daug ko pasinaudoja stambios bendrovės, e, o smulkėjai ne. Na, o šitas Ispanijos pavyzdys labai puikus tai yra, puikus pavyzdys to, kaip Europoje būtų galima e, dirbti geriau. Ačiū, ačiū Jums, ačiū kolegiai Angileriai. Ačiū poniai Mai. Ačiū už tai, ką pasakėte. Būt, būtent, ir toks, būtent ir buvo toks mūsų tikslas susipažinti su regionu. Ačiū už e, malonius e, žodžius. Tai ir dar kartą noriu padėkoti. Padėkoti Verai, Filipui, Malin, e, Megi, visiems, kurie e, vyko su mumis, mums padėjo. Ir tikėkime, kad komandiruoti e, rugsėjai į pono Bogovičiaus šalį taip pat bus e, puikia, to net nebejoju. Toliau e, kitas darbo atverkės klausimas. 13. Klausimas koordinatorių rekomendacijų tvirtinimui. Las recomendaciones adoptadas por los coordinadores durante Koordinatoriai patvirtino rekomendacijas per savo paskutinį posėdį, kuris vyko vakar ryte. Rekomendacijas jums išplatinome elektroniniu paštu, jas gavo visi komiteto nariai. Taip pat jūs turite turėti jų kopijas popieriuje. Jeigu niekas rekomendacijoms neprieštaroja, tai mes tada laikome rekomendacijas patvirtintomis. Taigi patvirtiname rekomendacijas. Jeigu nėra daugiau jokių klausimų pagal 14 darbo tarkės punktą, tai informuoju, kad kitas mūsų posėdis vyks e, Liepos 19 dieną. Jis prasidės 10.30, susitiksime su komisijos nariu Hoganu ir vyks neįlinis atviras koordinatorių posėdis. Taigi tie, kurie sako, kad Žemės ūkio komitetas nedirba, mes tikrai dirbame, vyks susitikimas kitą savaitę. O po to susitiksime rūpiučio 30 dieną, darbą pradėsime 9 valandą. Taigi visus tikiuosi pamatyti mūsų kitame posėdėje. Ir nebejotinai linkiu visiems gerų vasaros atostogų, nes per kitą savaitę vyksianti posėdį manęs nebus, bet pirmininkaus mūsų pirmininkas. Taigi visiems gerų vasaros atostogų ir tikiuosi pamatyti visus rūpiučio 30.